Good afternoon, dear colleagues. I'm glad to. Labą dieną, mėly kolegos. Džiugu Jūs matyti, pradėsime posėdį. Pirmiausiai turime patvirtinti darbo tvarkę. Tikiuosi, kad galime ją patvirtinti bendru sutarimu. Dabar pirmininkės pranešimai. Pirmiausiai noriu pranešti, kad posėdėje bus verčiama visas kalbas išskyrus maltiečių, suomių ir kruatų. Kitas e, pranešimas informacija apie užimtumo komiteto e, delegacijos e, išvažiuojamą posėdį <clears throat> Vienoje, kuris vyko nuo gegužės 7-8 dienos, galite susipažinti su posėdžio posėdžio dokumentuose su e, informacija apie e, šį posėdį. <clears throat> Dabar apie atskirius e, pranešimus ir trilogo posėdžius. Pirmasis dėl pana Kaso pranešimo. Trilogo posėdis konstruktyviai vyko Strasbūrė, nepaisant to, kad uh, darybiniai įgaliojimai buvo pakankamai skirtingi, abi institucijų atstovai buvo nusteikę bendradarbiauti siekiant kompromiso, kuris palengvintų milijonų europiečių gyvenimo sąlygas, e, siekiant e, įtvirtinti Europos socialinių teisų ramstį. Kitas trilogo posėdis vyks spalio 8 dieną. Trečias darbo tvarkės klausimas yra praėjusių posėdžių protokolo tvirtinimai. Posėdžiai vyko, posėdis tiksliau vyko 2018 rugsėjo 6 dieną. Niekas neprieštarauja protokolams, taigi laikau juos patvirtintais. Dabar galime pereiti po truputį prie nuomonės projektą, tačiau turėsime palaukti kelias minutės, kol pasirodys pranešėja, ponė Jongerijus, taigi palaukime kelias minutės ir po to posėdį tęsime.

So, we'll continue um, with the. Taigi, teskime nuomonės projektą e, svarstymą dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos e, reglamento dėl bendrų Europos regionų vystymo, socialinio fondo, sanglos fondo bei uh, E, jūrininkystės ir e, žvejybos fondo, migracijos, vidaus saugumo bei e, pasienio administravimo ir vizų priemonės. Žodis suteikiamas ir pranešėjai, poniai Jungerijus. Ačiū, kad palaukėte. Aš pamėginau išsiaiškinti, kaip mūsų pastatas yra pritaikytas neįgaliesiems asmenims, tai dėl to užtrukau šiek tiek, kol uh, atvyko į posėdžių salę. Ačiū už galimybę man pristatyti savo nuomonę apie e, šią, e, šį bendrųjų nuostatų reglamentą. Dažnai mes Europos parlamente kalbame apie europinį solidarumą, aš šios žodžius pati dažnai vartoju ir e, žinoma, solidarumas yra vienas iš kertinių svarbiausių ES principų nuo jos įkūrimo, tačiau vis tik tai turime diskutuoti ir apie tai, ką šiais laikais reiškia žodis solidarumas, kitaip tariant, turime kalbėti apie tai, kaip europiečiai šiais laikais suvokia solidarumą. E, mano nuomonė, tie visi fondai, kuriuos jūs jau išvardėjote, septyneri E, šiame bendrojo nuostatų reglamente tam tikrą prasme e, atspindi europinį solidarumą, mūsų bendrą troškimą e, atnaujinti ekonominį ir socialinį suderinamumą, konvergenciją. Dėl džiaugiuosi ir esu dėkinga komisijai už šį pateiktą pasiūlymą, nes tokiu būdu mes galėsime sustiprinti solidarumą Europos Sąjungoje. Šiuo pasiūlymu būtų sumažinamas e, sumažinama taisyklių fragmentacija, prieinamumas padidinamas, e, pagerinamas prie fondo paramos, o tai reiškia, kad e, daugiau Europos piliečių galės tiesiogiai pasinaudoti šių fondų paramą. Vis tik lieka atviras klausimas, ar galėtume nuveikti daugiau nei siūloma šiame pasiūlyme. 2014 metais pirmininkas Sanskaudas Junkeris Europos pliečiams pasiūlė socialinio trigubo A modelį, kuomet jis e, norėjo socialiniams klausimams, socialinės politikos klausimams suteikti daugiau svarbos Europinė darbo atvarkė, dėja Europos socialinių teisių ramstis beveik nėra minimas e, e, šiame pasiūlyme dėl bendrųjų nuostatų reglamento, todėl mes e, ir vadovaujamės savo vertinime tokiu principu, kad reikia užtikrinti daugiau teisų visiems europiečiams, o tai reiškia, kad Mums reikia siekti daugiau nei siūloma bendrųjų nuostatų reglamente, ne tik siekti ekonomikos saugimo ir daugiau darbo vietų sukurti. Manau, kad turėtume kaip atskirą tikslą išskirti ir e, socialinę įtraukti. Taigi tam, kad paskatintume e, ekonominė ir socialinė konvergencija tarp e, e, šiaurės pietų rytų ir vakarų mums reikia sustiprinti bendrąją sąjungos politiką ir e, jos biudžetą padidinti, todėl manau, kad biudžete reiktų skirti didesnę dalį Europos socialinio fondo plus biudžetui kad valstybės narės galėtų daugiau priemonių gyventi socialinės politikos srityje. Ir e, todėl noriu pasakyti, kad lyginant e, komisijos pasiūlymą su e, dabar galiojančiu bendrųjų nuostatų reglamentu, tai išsivyščiusiems ir pervalkoto regionams yra numatytas mažesnis finansavimas, maža, mažesnė finansinė parama tam, kad nesutrukdytume valstybės narėse vykdomos programos, aš siūlau padidinti iš ankstinį finansavimą. Skroms programos priešingų atveju atsirastų tam tikras slengstis e, ar ribos finansinės paramos tiems regionams, kuriems labiausiai tos paramos reikia. Siekiant e, didesnio finansavimo iš ES biudžeto, komisija siūlo derinti e, finansavimą iš ES fondų su rekomendacijoms atskiroms valstybėms narėms ir parama iš fondų turėtų būti skiriama tik tai tuo atveju, jeigu valstybės narės vykdo atinkamas reformas Europinio semestro kontekste, tačiau aš manau, kad reikia taip pat atsižvelgti ir <clears throat> taip pat į tam tikrus iššūkius, kurie yra numatyti arba identifikuojami socialinių rezultatų suvestinėje atskiriuose valstybėse narėse. tais atvejais, kuomet būtų svarstomi tam tikri korekciniai e, veiksmai, e, taip pat reikėtų atsižvelgti tiek į e, socialinio ataskaitų suvestinę ir į rekomendacijas samskroms valstybėms narėms rengiant bendrą ataskaitą, labai svarbu įtraukti socialinius partnerius į jos rengimą ir valstybės narės turėtų sutikti įgyvendinti šios ataskaitos nuostatas ir jos turinį, todėl reaguodama į komisijos pasiūlymą aš siūlau sustiprinti socialinių partnerių vaidmenį. Baigdama noriu pasakyti, kad būtina užtikrinti geresnę prieigą prie fondų paramos tam, kad jų lėšos būtų tinkamiau įsisavinimas, todėl aš palankiai vertinu pasiūlymą sumažinti administracinę naštą, padidinti lankstumą. Komisija teikia tinkamus pasiūlymus, taigi dar e, turime galbūt šlifuoti atskiras pasiūlymo nuostatas, siekdami didesnio solidarumo, todėl nekantrai laukiu galimybės bendradarbiauti tiek su kolegomis parlamento nariais, tiek su Europos komisija. Ačiū suteiksiu žodį šešėlinėms pranešuolėjams. Pirmiausia, EPP vartų kalbės Čabar. Iš tikrųjų, sustiprinta ir labiau sutelkta sanglaudos politika padės gyventojams, kad kiekvienas galėtų turėti naudos ir būtų įtrauktas į šitų fonų atnešama naudą ir kad galėtume atsiliepti į mums kilančius lūkesčius. Todėl komisijos pasiūlymas dėl naujosios anglos politikos atsižvelgia į mūsų poreikius, taip pat, taip pat atsižvelgia į situaciją po breksito ir ragina parodyti daugiau lankstumo, skaidrumo, atskaitomybės ir taip pat padės pasitikti naujai kylančius lūkesčius. Iš tikrųjų labai svarbu, kad socialiniai aspektai būtų labiau išryškinami sanglaudos politikoje ir kad būtų programavimo laikotarpyje ypatingas dėmesys socialiniams rodikliams ir kad būtų numatyta galimybė bendra finansuoti, tačiau bendra finansavimo norma neturėtų labai smarkiai atsiliepti ES valstybių biudžetams. Ir taip pat reikėtų atsižvelgti į daugiametės finansinės programos e, diskusijas. Labai svarbu pagalvoti, kaip geriau įtraukti socialinės įtraukties principus į, social, į, į sangodos politiką. E, Labai svarbu, kad struktūrinių investicijų fondas galėtų su, leisti sukurti kuo daugiau darbo vietų ir kad būtų surastas tinkamiausias kelias padidinti finansavimą valstybėms narėms ir kad komisija galėtų veiksmingai nukreipti šių biudžetų lėšas į valstybės narės. Invest EU programai aš pritariu, tačiau ko gero nereikėtų šitų lėšų ieškoti struktūrinių investicijų fonde. Iš tikrųjų, manau, kad šitas klausimas yra labai svarbus. Gerikė ECR vardu prašė manęs pasakyti štai, ką aš sveikinu šitą pasiūlymą. Svarbu, kad Europa atsilieptų į piliečių lūkesčius. 85 procentai visuomenės suinteresuotų šalių buvo e, e, į kurias buvo kreiptasi konsultuojantis, manė, kad reikia padaryti šitą programą veiksmingesnę, efektyvesnę, kad reikia suderinti labiau visus veikiančius fondus tarpusavyje ir kad būtų mažinama biurokratija. Piliečiai siūlė atsižvelgti į konkretų poreikį ir paklausą valstybėse narėse. Pranešėjas mano, kad reikia daugiau socialinės Europos ir reikia, kad reikia išryškinti Europos socialinių teisės, teisių mm, ramstį. Taip pat reikia siekti e, inovatyvios ir išmanios ekonomikos, sudarant daugiau galimybių veikti vietos subjektams. Enrique Kalvėj Šambo kalbės dabar. Ačiū. I would, I would Aš pradėsiu angliškai, užbaigsiu ispaniškai. Kad neužmigtumėte. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai Agnes už nuomonės projektą. Mes siekiame tų pačių tikslų ir tų pačių tikslų siekia ir ES sanglodos politika. Aš manau, kad sanglodos politika turėtų būti nukreipta į visas valstybės ir regionus ir numatyti biudžeto kompensavimo priemonės, kad būtų galima uh, gauti naudos visiems. Sanglaudos nepakankamumas yra ne tik tai ekonominė problema, kadangi mes norime išspręsti ne tik tai socialinės problemas, tačiau ekonominės problemos taip pat egzistuoja, kadangi jeigu sanglaudos nebus, tai nukentės ekonominiai aspektai. Komisijos pasiūlymas yra politiškai labai svarbus, kadangi Jame yra suformuluojas pačios svarbiausios sanglodos politikos e, taisyklės ir taip pat siūlomos nuostatos dėl Europos struktūrinių e, investicinių fondo plus gairės. Iš tikrųjų, labai svarbu užtikrinti ne tik tai solidarumą tarp valstybių narių, tačiau ir pasiūsti aišku politinį signalą. Iš tikrųjų reikia remti labiau socialinę Europą ir taip pat stiprinti socialinių teisių ramsdį, kadangi socialiniai aspektai įgauna vis svarbesnį vaidmenį, ypač galvojant apie būsimus rinkimus. Pranešėja siūlo e, avansinio ir bendro finansavimo procentus. Tačiau labai svarbu, kad per fondus būtų investuojamos panašios apimtys, tačiau įvairiems regionams yra siūloma numatyti atskirus finansavimo vokus, lygius. Aš šiai idėjai pritariu, taip pat pritariu tokiam pasiūlymui, kuris yra teikiamas daugiametės finansinės programos kontekste, kai kalbame apie ESF fondą, reikėtų pirmiausia laikytis konkrečių sąlygų ir taip pat reikia atsižvelgti į mikroekonominį balansą. Iš tikrųjų, reikės teikti tam tikrus pasiūlymus dėl šio pasiūlymo gerinimo. Aš norėčiau pakalbėti ir apie dalyką, kuris konkrečiai susijęs su mano šalimi. Todėl kalbėsiu ispaniškai. Kartu su kolegomis ir pranešėja norėčiau pamastyti, kaip konkrečiai įvertinti šitą dokumentą. Žinoma, jį galima gerinti žvelgiant iš vienos ir kitos pusės. Žinoma, labai svarbu, kad veiksmingai būtų įvertinti rezultatai. Fondų naudojimo teisiniai pagrindai, teisinė bazė, tikslai, žinoma, galėtų būti peržiūrimi, tačiau reikėtų pagalvoti apie tai, kaip įvertinti konkrečiai tai, kas uh, pasiekta ekonominėje ir socialinėje plotmėje, kadangi yra daugybė fondų lėšų, kurios yra neišnaudojamos, kadangi kai kuriuose valstybėse, dažniausiai tos pačiose valstybėse, šitos, šitų fondų veikla nėra pakankama. Todėl mes turime įsigilinti į šitą reiškinį. Ir siūlyčiau pasidomėti šiais klausimais, išsiaiškinti, kaip veiksmingai socialinių ir ekonominių požiūrių buvo naudojamos tų fondų lėšos. Žinoma, reikėtų e, nustumti į šalį šiek tiek politinius aspektus, kurie dažniausiai suveda į tai, kad yra stiprinamas administracijos ir politinių struktūrų vaidmuo arba įvaizdis. Boylan. All... Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą. Taip pat norėčiau atsiprašyti šešėlinės pranešėjos Rina Kari vardu, jį dėja negali dalyvauti posėdėje, aš todėl nuskaitysiu jos komentarus guja ir neprisijungiusiai džiaugiasi dėl to, kad pranešėja e, atkreipia dėmesį į socialinę e, įtraukti, taip pat konvergenciją, solidarumą ir sanglaudą e, į bendrąjį reglamento tikslą. Šiame komitete šiandien vyks diskusijos Ir 120 milijonų Europos piliečių rizikuoja patirti skurdą ir, sa, ir socialinę atskirtį. Todėl reikėtų naujojo Europos socialinio fondo plus ir kitų fondų lėšas panaudoti, siekiant kovoti su socialinė atskirtimi. Taip pat mes džiaugiamės, kad pranešėja e, pabrėžia rodiklių klausimą, tikimės, kad su jais bus padirbėta tam, kad Europos socialinių teisų ramstas bus, būtų pakoreguotas. Taip pat dėl tolesnių e, ryšių su tam tikrais fondais ir Europos semestro rekomendacijomis. Reikėtų pirmiausia viską daryti socialinios įtraukties ir darbuotojų gerovės tikslais. Taip pat makroekonominių sąlygo taikymas, pagal kuriuos mokėjimai būtų sustabdomi, mums neprimtinas. Na ir galiausiai dėl e, fondų e, vadinamojo privatizavimo, kai tam tikros privačios lėšos galėtų dalyvauti e, šiuose fonduose. Taigi šešėlinių pranešėjo vardu, bei guoja ir neprisijungiusių vardu mes e, nekantrai lauksime tolesnių diskusijų. Dabar žodis e, poniai Zivanai Žaliųjų. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai už komentarus, už parengtą nuomonę. Aš norėčiau pritarti jum, jūsų mintims dėl Europos solidarumo. Mes manome, kad sanglaudos politika apskritai, o struktūriniai fondai konkrečiai yra viena iš svarbiausių Europos solidarumo priemonių. Regionams, miestams, kovojant su klimato kaina, kaip ta su socialinė atskirtimi ir taip toliau. Įvairiuose ataskaitose apie sanglaudos politiką mes skaitome, kad tai yra labai svarbus viešųjų investicijų e, elementas krizės laikotarpiu. Iš tikrųjų, investicijos buvo įmanomas naudojant būtent šių fondų lėšas. Aš iš esmės pritariu jūsų mintims, jūsų komentarams, tačiau norėčiau paminėti kai kurios mūsų frakcijai svarbius aspektus. Jau buvo minėta, kad reikia numatyti galimybę perkėti lėšas pagal dešimtąjį straipsnį į Junkerio fondą. Iš esmės mes nepritarėme tiems perkelimams, kadangi jie pažeis, tai yra grėžimasis į sanglaudos politikos lėšas. Jeigu iš sanglaudos politikos fondų lėšos bus perkeliamos į taip vadinamą Junkerio fondą, tai neteksime lėšų įvairiose srityse, e, viešosios sveikatos srityje, taip pat klimato kaitos mažinimo tikslams siekti ir taip toliau. Taigi tos lėšos būtų nukreiptos kita kryptimi ir tai būtų neteisinga. Antra buvo išreikštas susirūpinimas dėl ES per mažos finansavimo dalies kadangi yra tokių regionų, kurie yra finansiškai silpni arba maži ir kurie apskritai negalėtų dalyvauti šitų fondų mm, veikloje Ir todėl reikėtų e, siekti, kad 106 straipsnis būtų keičiamas. Ta diskusija nėra nauja ir tikrųjų reikėtų sieti su makroekonominiais rodikliais, tačiau tas griežtas sąsajas mes tiesiog norėtume atmesti. Iš tikrųjų mes nemanome, kad miestus, valstybės reikėtų tiesiog bausti, jeigu jie nesilaiko tikslų. Tačiau kita vertus reikia suprasti, kad tie tikslai apskritai nėra tinkamai suformuluoti. Be to, norėčiau grįžti prie tų pakartotinio horizontalių principų taikymo. Pavyzdžiui, lygių galimybių ir nediskriminavimo principo taikymas, kurie yra minimi konstatuojamosi dalyse. Aš manyčiau, kad tuos horizontalius principus reikėtų sustiprinti ir taip pat e, numatyti papildomą žmogaus teisų laikymosi kriterijų kaip horizontalų principą. Jūs, pirmininkė, pranešėja, teisingai pastebėjote, kad procesų metu reikėtų stiprinti socialinių partnerių ir nevyriausybinio organizacijų vaidmenį panašius pakeitimus mes suformuluosime, jums pateiksime. Thank you. Um, there's nobody from... Dėkoju. Iš FDD bei NF nieko nematau. Todėl poniai Šatie žodis, o po to komisijos atstovui ir pranešėjai suteiksiu žodį. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Agnes Jungerius kuri parengė puikų nuomonės projektą mūsų komiteto vardu tuo klausimu, kuris mums labai svarbus. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už jos pateiktą pasiūlymą, kuris labai svarbus. Mes šiandien dirbame užimtumo komitete. Matome, kad viso, visų fondų lėšos, visų tų fondų, kurie galėjo būti panaudoti lėšos tam, kad būtų žmonės e, parengti darbo sąlygų pasikeitimui, yra labai svarbus. Tai, kas mums turėtų labiausiai, yra tai, kad dirbantis piliečiai, europiečiai būtų nuolat pasirengę prisitaikyti prie jų darbo sąlygų pokyčių. E, Europos socialinių fondų lėšos labai svarbios e, šią prasme yra ir ko gero geriausias sprendimas būtų, e, geriausia dovana tiems piliečiams būtų parengti juos galimiems pokyčiams. Taigi reikalingas toks fondas, kurio lėšos būtų naudojamos piliečių pasirengimui darbo sąlygų pokyčiams. Ir be to, kaip kad Agnes sakė, kitas svarbus dalykas yra supaprastinimas, paprastesnė prieiga, supaprastinimas apskritai, komisija pateikė pasiūlymų. Tai yra labai svarbu vietoje susitinkant su žmonės. Visada žmonės mums sako, kad taisyklės yra labai sudėtingos, kompleksiškos ir kad reikia paprastesnių taisyklių. Supaprastinimas reiškia, kad e, reikia mažinti reikalaujamų dokumentų skaičių, nes, pavyzdžiui, vietoje nėra tokio dalyko kaip e, didelių ar mažų projektų, visi projektai yra labai svarbus, todėl reikėtų e, supaprastinti daugą, lygiai taip pat ir kontrolės priemonę supaprastinti. Dažnai mums vietoje susitinkant su žmonėmis priekaištaujama dėl štai ko. ES lėšos dažniausiai atkeliauja tada, kai projektas jau įgyvendintas. Na, o kai kurioms NVO labai sudėtinga yra ankstesnėje projekto stadijoje turėti lėšų. Tam reikalingas gana didelis kapitalas. Todėl reikėtų į pranešimą būtent tą aspektą įtraukti. Tai yra labai svarbu, nes kartais tiesiog tam tikri projektai dėl to net neįgyvendinami. Juk labai dažnai projektų būna labai gerų, bet tiesiog nėra kaip jų ankstyvame etape finansuoti. Na ir galiausiai kitas svarbus dalykas - datos, kalendorius. Dažnai politikai sako, kad tie fondai svarbus bus po europinių rinkimų, po Europos parlamento rinkimų. Ne, atvirkščiai reikėtų galvoti. Vietoje projektų įgyvendintojai turėtų būti susipažinę su visomis taisyklėmis tam, kad galėtų juos, tuos projektus įgyvendinti ir tam, kad pradėtų e, dirbti nuo pat kadencijos pradžios. Aš esu labai griežtai už tai, kad sanglaudos fondų lėšos būtų panaudotos dabar. Kitu atveju bus labai smarkiai vėluojama ir galiausiai E, bus projektai gyvendinti 21, 2, 3 metais, bet ne to reikia siekti siekiant veiksmingumo. Taigi Europos socialinio fondo visų sanglaudos fondų tikslas turėtų būti e, realus e, panaudojamų lėšų veiksmingumas. Ir tai yra tie keturi svarbiausi dalykai, kuriuos aš išvardėjau, nepaisant mūsų politinių skirtumų. Ir e, aš esu įsitikinusi kad e, Agnes, kurią aš beje puikiai pažįstu, e, pavyks e, tai įtraukti. Taip pat manau, kad ir komisijai pavyks to pasiekti. Ačiū dabar žodis poniai Sukovaitošov. Ji yra direktorius pavaduotoja komisijoje. Prašau žodis. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad džiaugiamės ponios Jungerijus pranešimu. E, už, ir džiaugiamės taip pat, kad užimtumo komitetas dirba su bendrųjų nuostatų reglamentu. Taip, e, komisija pasiūlė bendrasias taisyklės visų sanglaudos fondų lėšų panaudojimų po 20 metų. Ir bendros vadybos metodas siūlomas, supaprastinamos taisyklės bei procedūros. Džiaugiamės, kad parlamentas e, imasi reglamento, e, kurio dėka e, naudos gavėjai gali sąnaudos fondų lėšomis pasinaudoti. Mes taip pat e, pasižymime, kad e, reikia geriau suderinti bendrų nuostatų reglamentą su socialiniu teisų ramščiu. Taip pat turiu pasakyti, kad tas reglamentas yra taisyklės, kurios horizontaliai būtų taikomos visiems septyniems fondams. ir taip pat e, penkiems e, politiniams tikslams būtų tai panaudota. Ketvirtasis politinis tikslas būtų pagrindinis e, dalykas įgyvendinant ramsti. Be to, tai yra labai svarbu SF plus reglamento turiniui. Pakeitimais matome siekiama stipresnės anglodos politikos ir didesnio biudžeto ko gero dėl to daugiausia bus diskutuojama DFP patvirtinant tarp institucijų. Taip pat mes manome, kad komisijos pasiūlytas biudžetas yra realistiškas, atsižvelgia realistiškai į biudžeto ateitį dėl Brexito, bet taip pat dėl valstybių narių pageidavimo atitinkamo dalyvauti biudžete. Taip pat mes pasižymime jūsų pastabas dėl bendro finansavimo ir šankstinio finansavimo procentų, procentinių dydžių. Taip pat pasižymime, kad bendras finansavimas turėtų būti išlaikomas tokio pat lygio. Na, o dėl iš ankstinio finansavimo lygio tai atspindi būsimojo biudžeto e, pasiūlymą ko gero tie klausimai dar iškils diskutuojant dėl DFP. Pirmą kartą per Sangaudos fondo istoriją yra pasiūlyta 100 e, milijardų Europos socialiniam fondui. Tai yra labai geras signalas Europos piliečiams dėl šios politikos prioritetinės svarbos, nes dabar komisija siūlo investuoti į žmonės. Be to, čia taip pat ir prognozojamumo yra Mes esame įsitikinime, kad lankstumas siūlomas bendraujų nuostatų reglamente tarp fondų iki 5 procentų e, suteiks galimybių tam tikros valstybėms narėms lankščiau elgtis. Ir galės dabar tos valstybės narės galės 5 procentais padidinti sanglaudos biudžetą. Taip pat džiaugiuosi, kad yra kalbama apie reglamento patvirtinimą laiku iki rinkimų kitais metais. Tikimėmės, tikimės, tiksliau, kad taip pat nutiks ir kad tai bus daugiau ir aiškumo naudos gavėjams ir daugiau galimybių parengti programas laiku. Tikimės, kad bus patvirtinta tai iki programavimo naujojo laikotarpio pradžios. Ir ankstyvas reglamento patvirtinimas yra mūsų pagrindinis tikslas, tikslas aišku. Mes nenorime, kad met, paskutinę minutę būtų prieš naująjį e, programavimo laikotarpį tas reglamentas patvirtintas. Mes tikimės, kad suinteresuotosios šalis turės pakankamai laiko darbo pradėti. Taip pat, taip, taip pat nekantrai laukiame ir diskusijų komitete dėl šio reglamento. Ačiū. Dabar žodis pranešėjai. Trumpai. Taip, labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegams už pastabas. Be jokios abejonės nekantrai lauksiu kolegų pasiūlymų. Tikriausiai Jūs pasakysite dar, kad šios savaitės pabaiga yra pakeitimų pateikimo terminas. Na ir dar norėčiau sureaguoti į komisijos pasisakymą. Aš taip pat esu suinteresuota tuo, kad naujos taisyklės bei reglamentas būtų kaip įmanoma aiškesni. Visose valstybėse narėse, visoms NVO, kad tai būtų aišku, labai svarbu. Uh, ir svarbu, kad e, tai būtų patvirtinta iki rinkimų. Projektai, kaip žinia, kasmet yra patvirtinami valstybėse narėse ir jų pačių labui labai svarbu e, būtų darbą su šiuo reglamentu pabaigti kaip įmanoma greičiau. Be to dar Matau, kad yra susidomėjimas dalyvauti išsamioje ir detalioje diskusijoje šio klausimu. Taigi per ateinančius mėnesius bus tikriausiai daug kalbama apie tai. Taigi šių metų rugsėjo 28 diena, 12 val. yra galutinis pakeitimų pateikimo terminas. Na, o dabar siūlyčiau pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Europos solidarumo korpuso programos parengimas. Ar pranešėjas jau salėje? Pranešėja tiksliau, ponė Klūnė. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau palaikyti šią iniciatyvą. Tai yra puikia iniciatyva jauniesiams Europos piliečiams, bendruomenėms. Piliečiai dabar gali dalyvauti solidarumo veikloje visoje Europoje. Ši programa iki šiol yra susilaukiusi sėkmės. Jauni piliečiai e, prisideda prie labiau traukios visuomenės kūrimo, dirba su pažeidžiamomis asmenų kategorijomis visame žemynė. Komisijos pasiūlymas matome didelį dėmesį skiria bendruomenėms bei galimybėms numatytoms jaunuoliams solidarumo veikloje dalyvauti. Taip pat čia yra gebėjimų per, perkelimas į darbo rinką svarbus. Aišku, tai niekaip negali pakeisti darbo, tikro užimtumo, taip sakant. Tas darbas turi būti naudingas bendruomenėms, e, miesteliams, miestams, taip pat tie jaunuoliai išmoksta naujų dalykų ir e, savo profesinius tiek asmeninius gebėjimus e, patobulina. Manau, kad savanoriškumas ir mokymai negali pakeisti darbo vietų. Tai būtų pagrindinis dalykas. Na, o dėl prie, prieigos prie platformos, per kurią galima būtų surasti tokius projektus, labai svarbu tai užtikrinti. Taigi, geresni, kokybiškesni mokymai turėtų būti užtikrinami kalbų kursai, taip pat administracinė parama rengiama. Komisija kokybiškų stažuočių programą jau yra e, patvirtinusi. Manau, kad visos pagal programą rengiamas stažuotės turi atspindėti pagrindinius principus. Na ir galiausiai dėl biudžeto. Žinau, kad šis klausimas kontroversiškas. Praeitą kartą daug apie tai kalbėjome. Manau, kad e, trims, visoms trims sritims E, turėtų būti vienodai prieinamas finansavimas. Taigi labai nekantrai lauksiu tolesnio darbo su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad kaip ir anksčiau komitete vyks įdomios diskusijos šiuo klausimu dėl Europos solidarumo korpuso programos įsteigimo, kaip kad buvo. Ačiū. Na, o dabar SND vardu prašau žodis poniai Jungerius. Atrodo, kad e, Brendonas jau nusileido Briuselėje, tačiau negali išlipti iš lėktuvo, nežinau, kas ten vyksta Zavintėme šiuo metu, tačiau jis manęs paprašė perskaityti savo poziciją. Pirmiausia, jis nori padėkoti kolegiai nuomonės rengėjai, poniai Klūniai, už pasiūlymo pakeitimus. Daugumos pasiūlymų yra priimtini ir jau buvo pasiūlyti prieš kelias mėnesius svarstant Europos solidumo korpuso veiklos teisinį pagrindą ir jis galios iki 2021 metų, tai yra šios daugiametės finansinės programos pabaigos. Manau, kad dauguma kolegų turbūt pamena, kad Brandonas e, rengdamas e, nuomonę e, užimtumo komiteto vardu, dėkodamas tiek pranešėjai, tiek šešiems pranešėjams sugebėjo pasiekti darybose teigiamų rezultatų, nepaisant kai kurių procedūrinių kliučių ir <clears throat> nuomonių siskirimo su taryba ir biudžeto kontrolės komitetu. Taigi pirmiausiai Branas džiaugiasi, kad ponia Klūnė yra atsakinga už šią temą, nes likščionis bendarbiavimas vyko labai sklandžiai, svarstant įvairius techninius aspektus ir jis yra tikras, kad galės puikiai bendradarbiauti su ponia Klūnė ir ir kad pranešėjas sugebės pagerinti komisijos e, pateiktą pasiūlymą, kurį šiandien svarstama Brandos mano, kad e, svarbiausia mūsų komiteto žinia turėtų būti tokia. Europos solidarumo korpusas privalo tapti priemonė siekiant teikti kokybiškus pasiūlymus tam, kad e, visiems europiečiams būtų sudaryta galimybė siekiant bendrojo geriau pasitarnauti kitiems e, ir ši programa turėtų tapti ambicinga ir aukštos kokybės ir jis taip pat yra įsitikinęs, kad e, parama bet kokiems pasiūlymams, kurie yra nukreipti šios programos pagerinimo linkme, pagal jau pristatytas gairės turėtų sulaukti tiek jo, tiek šio komiteto kitų narių paramos. Ačiū uždėmesi ir ja, e, linkiu sėkmingų tolesnių darbų. Ekar frakcijos vardu, aš esu šešėlį panašėję, tačiau kalbėsiu slovakiškai, taigi užsidėkite ausinės. Ačiū pranešėjai. už iki šiol atliktą darbą. Daugumai pasiūlymų galiu pritarti. Savo pakeitimų pasiūlymuose daugiausiai dėmesio skirsiu dviems sritims, kurios mano nuomonė yra labai svarbios. Pirmiausiai turėtume siekti, kad solidarumo korpuso veiklos visos sritis būtų prieinamos tiek sveikiesiams, tiek negaliesiams žmonėms. Nepaisant to, kad galima pritarti daugumai teikimų pasiūlymų, vis dėlto reikia konstatuoti, kad e, nemažai jaunų žmonių turinčių tam tikras negalės negali dalyvauti solidarumo korpuso veikloje. Pavyzdžiui, galiu paminėti nemokamų geležinkelio E, nemokamų traukinio bilietų iniciatyvą jaunuoliams Europoje, pagal kurią kiekvienas 18 metų sulaukęs jaunuolis gali nemokamai keliauti traukiniais Europoje. Iš karto po to, kai buvo patiktas šis pasiūlymas parlamente, aš kreipiausi į komisiją, prašydama nepamiršti gyvenančių projektą taip pat ir negalę turinčių jaunuolių ir e, būtinybę atsižvelgti į jų ypatingus poreikius keliaujant tokiu būdu. Važinu, matant galimybę kartu keliauti ir juos lydintiems asmenims, taigi turėtume ir toliau nepamiršti būtinybės užtikrinti neįgaliems jaunuoliams galimybę dalyvauti šiame projekte man buvo atsakyta, kad į tai bus atsižvelgta. Po to, kai projektas buvo pradėtas įgyveninti, aš kreipiausi komisijos narį Navračičių, e, klausdama, kiek iš tiesų negalė turinčių jaunų žmonių pasinaudoja galimybę nemokamai keliauti geležinkeliais. Ir e, iš jo atsakymo galime daryti dabar išvada, kad iš viso pasinaudojo šią galimybę 15 tūkstančių žmonių, tačiau tik 27 iš jų buvo turintis negalę. Taigi matome mm, didžiulį atotrukį, didžiulį skirtumą. Taigi mes turime tęsti šią iniciatyvą, dėti visas pastangas, jeigu tas projektas ir toliau bus tęsiamas, kad e, jauni žmonės, taip pat ir turintis e, tam tikrų sveikatos sutrikimų, turintis negalę, galėtų dalyvauti šiame projekte. Pateikiau vieną pavyzdį, tačiau mm, tą padariau, tik tai norėdama parodyti, kad e, net ir geri mūsų ketinimai ne visuomet e, yra naudingi, pavyzdžiui, negalę turintiems mm, jauniems žmonėms. Todėl aš e, ir pageidaučiau, kad šis projektas būtų dar įdėmiau apsvarstytas, e, siekiant geriau pritaikyti negalę turintiems asmenims. Kitas aspektas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, yra susijęs tam tikromis žiniomis ir gebėjimais, kurie yra įgėmi dalyvaujant solidarumo korpuso veikloje. Ir e, tos žinios ir gebėjimai turi būti aiškiai įvardinami ir e, dokumentuojami. Taigi Ačiū uždėmesi ir nekantri laukiu tolimesnio bendradarbiavimo. Dabar steiksime žodį Ali frakcijos atstovams, tačiau jų salėje kol kas nėra. E, pone Boilan kalbės GUE frakcijos vardu. Ačiū. Pranešėjai, pone Klūnai, už parengtą nuomonės projektą solidarumo korpusas ir jo veikla yra susijusi su tam tikromis probleminėmis e, sritimis. Pirmiausiai <clears throat> kyla grėsmė, kad jaunimas bus nukreiptas dirbti privačiam sektoriu naudingą darbą be jokio atlygio. Ir privačios įmonės beskrupulų galės pasinaudoti tokią galimybę Taigi, pirmiausias yra užtikrinti, kad stažuotės pagal šio reglamento nuostas nepakeistų nuolatinių darbo vietų. Būtina aiškiai atskirti savo narystę nuo e, reguliaraus darbo, solidarumo korpuso projektą gyvendinant yra numatyta paimti dalį lėšų iš socialinio fondo ir dabar veikiančių e, savanorystės programų, skaitant Erasmus, manau, kad reikia labiau stiprinti šias programas, jau manau, kad tikrai labai svarbu, kad šiame reglamente būtų aiškiai apibrėžiama savanorystė, užtikrinant galimybę jauniems žmonėms dalyvauti kokybiškoje ir savanoriškoje e, veikloje ir kad ta savanoriška veikla nepakeistų apmokamų darbo vietų. Taigi aš noriu atkreipti pranešėjus dėmesį į šios aspektus. Ačiū žaliųjų frakcijos vadu, ponė Lambert. Sprašau, kad e, nedalyvau nuo pradžių svarstančią klausimą. Čia mums rūpi tie patys dalykai. Pirmiausiai susijęs su įvairovės užtikrinimu. Jeigu jau bus patvirtinta ta nauja atskira programa, ji turėtų būti prieinama kuo e, platesniam visuomenės ratui. Taigi labai svarbus mums yra socialinės įtraukties lygmo susijęs su šia programa, taip pat e, Kitas svarbus aspektas, kuris jau buvo paminėtas, kad ši programa nepakeistų apmokamų darbo vietų, svarbu, kad jis sukurtų pridamą vertę rengintis apmokamam darbui. Kalbant apie finansavimą, tai <clears throat> visi šio komiteto nariai mato ir jaučia, kad e, atimant E, paimant lėšas iš kitų panašus paudžio programų tikrai e, gerų rezultatų nepasieksime. Jeigu jau kūrėme naują programą, tai reikia rasti ir naujas papildomas finansavimo lėšas. Nekantri laukime galimybės. E, toliau bendrabiauti su pranešėjai rengiančią nuomonę FDD frakcijos ar NF frakcijos atstovų salėje nematau. Pone Šoidrova dabar galės kalbėti. Ačiū, mėly kolegos. Trumpai noriu pakomentuoti, kadangi e, rengiu tinkamą pranešimą pagrindinėme kultūros komitete. Mes esame e, pradėję diskusijas dėl šio naujo reglamento, tačiau e, kol kas nežinome arba dar nesame gavę atitinkamo įvertimų susijusių su <clears throat> pasiūlymo gyvendinimu. Jis iš tiesų mums galėtų būti labai naudingas, nepaisant to noriu padėkoti už kolegės, kolegiai Klūnį už parengtą nuomonės projektą. Labai aukštai vertinu tą aplinkybę, kad jūs apsiribojate tik tai užimtumo komiteto galiojimo sritimi, siekdami užtikrinti, kad darbo vietos siūlomos ir stažuotės programos turi būti aukštos kokybės ir turėtų būti naudingos vietos bendruomenėms, o ne tik atskiriems asmenims. Ypač už tai jums norėčiau padėkoti. Taip pat esu labai dėkinga už tai, kad ponia Klūnė savo nuomonės projektą įtraukė ir tą ambasadorių idėją. Labai svarbu sustiprinti matomumą ir e, prieigą prie. E, šių savanorystės programų, apie tai kalbėjo kolegė Žitnanska. Jeigu norime patenkinti daugiau nei 350 tūkstančių savanorystės vietų poreikį, manau, kad čia komisija turėtų taip pat pritarti mūsų teikiamiams pasiūlymams. Suprantu, kad profesiniai tyrimai, profesinis mokymas yra labai svarbus užimtumo komitetui, todėl e, ketinu atsižvelgti į atitinkamus pasiūlymus šioje srityje. Kita vertus, turiu pabrėžti, kad Europos solidarumo korpuso pagrindinė veikla turėtų išlikti savanorystė. Taigi nepasant to, kad e, reikės šiek tiek perskirstyti biudžeto asignavimus, e, jie vis tiek turės būti pakankami, kad būtų užtikrintas lankstumas. Kultūros komitete jau pristačiau pranešimo projektą e, be <clears throat> su biudžetu susijusių aspektų ir programos e, matomumo stiprinimo. Aš atkreipiu dėmesį būtinybę pasinaudoti esamų potencialų tam, kad paskatintume e, jaunimo dalyvavimą savanorystės projektuose, tą savanorystės dvasę sustiprintume. Norėčiau padėkoti ir pabrėžti labai uh, svarbę suinteresuotų subjektų rolę šiame procese. siekiant iš naujo pateikti arba pateikti naują solidarumo apibrėžimą, nes darybų eigoje mes jau buvome pasitelkę pirminę solidarumo savoką ir apibrėžimą. Pranešimo projektą aš pristatysiu galutinį spalio 10 dieną, taigi nekantri laukiu bendarbiavimo su kolegomis tolesnio užimtumo komiteto nariais, kadangi mūsų tikslai yra tie patys. Mes siekiame pagerinti jaunų žmonių padėtį. Ačiū, dabar steiksiu žodį komisijos atstovui, pana Frank. Good afternoon. Um... Labadiena norėčiau pritarti ponios Šoidrovo mintims dėl ypatingos situacijos, į kurią mes esame patekę. Dabartinis, dabartin, dėrybas dėl programavimo uh, pasibaigė. Dabar viskas yra e, internetinė svetainėje, tačiau kol kas nėra patvirtinti jokie projektai ir tai prasidės tik tai kitų metų pradžioje. Dėl kitos kartos e, programavimo mm, veiksmų dėrybose buvo patvirtinti projektai, tačiau kai kurie truputį vėlavo, kadangi komisija pateikė pasiūlymą visiškai nedaug laiko likus iki galutinio susitarimo. Ampel komiteto pranešėja iš, išreiškė mintis susijusias su tam tikromis teisėmis paslaugomis. Todėl mes kai kurias apibrieštis mes e, perkelime į veiksmų dalį, kadangi tai netikros apibrieštis, o tiesiog mm, projektų konkretus tikslai. Pavyzdžiui, šito reglamento aštuntajame e, skirsnėje yra kalbama apie stažuotes ir kitus dalykus parlamentas siūlė biudžetą ir taip pat tikslą, kad 450 tūkstančių žmonių būtų skirta 1,25 milijardai eurų. Mes atsižvelgėme į darybų rezultatą, pavyzdžiui, dėl jaunimo dalyvavimo e, šių projektų įgyvendinimo veikloje, socialinėje veikloje Apie tai kalbame trečiajame skirsnyje, taigi mes 90 procentų esame numatę e, praktikoms ir 10 procentų savanoriškai veiklai. Taigi šitas pasiūlymas yra numatyt, nenumatytas kaip vieno langelio principo finansavimas remiantis tik solidarumu du principai yra kartojami nuolat. Pirmiausia, yra kalbama apie aukšto lygio darbinę veiklą ir taip pat kalbame ir išryškiname visuomet įtraukumą. Bet to reikėtų nepamiršti Europos savanoriškos tarnybos, kurioje tai yra programa, kurioje dalyvauja ne tik tai jauni neįgalus asmenys, bet ir kiti jauni asmenys, kadangi jie e, yra iš skirtingų ekonominių, socialinių sąlygų, įvarios aplinkos ir taip toliau. Taigi mes esame numatę tikslingą finansavimą organizacijoms, kurios dalyvaus e, finansuojant šitą programą. Ir tikimės, kad tai padės labiau įtraukti jaunus žmonės, numatant jiems papildomų užimtumo galimybių, ypač tuos, kurie turi negalę. Reikėtų nepamiršti, kad šita programa yra jaunų žmonių skatinimo programa. Norėčiau padėkoti kalbėjusiems kolegoms, iš tikrųjų, mūsų nuomonės iš, iš esmės sutampa ir, žinoma, bendradarbiaudami kartu su jumis galėsime iki kitos savaitės e, vidurio apibendrinti ir jūsų pakeitimų siūlymus. Iš tikrųjų dėkuoju, kad jūs rodote susidomėjimą šitą nuomonę ir tikiuosi, kad rezultatas bus visiems tinkamas. Okay, uh, just, uh, remark, uh... Norėčiau pasakyti, kad pakeitimus galima teikti iki spalio 10. Tinkams šitą datą, puiku. Dabar teks keletą minučių palūkėti. Kol aptarsime kitą darbo atvarkės klausimą.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 Here, so... Aptarsime kitą darbo atvejas klausimą, kolegos. With, uh... Tarptautiniai susivienimai ir įmonių skaidimas. McIntyre. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad mano balsas nebus toksai skaidrus, tačiau aš pasistengsiu kalbėti kuo aiškiau. Mes parengėme nuomonę. Really that... Prieš pradėdama norėčiau pasakyti, kad valstybėse narėse teisės aktai skiriasi iš esmės, todėl yra pakankamai daug teisinio neiškumo. Ir žinoma, tai atgraso verslo subjektus nuo veiklos tarptautiniu mastu arba veiklos už valstybės ribų. Todėl mes turime užtikrinti teisės aktuose daugiau nuoseklumo valstybėse narėse, ypač kai kalbame apie tarptautinius e, įmonių susivienimus. Tos taisyklės turėtų būti paprastos, aiškios, vienodos ir vienodai taikomos ir lengvai įgyvendinamos, kad e, ir būtų numatyta apginti ir įmonių vadovų ir taip pat darbdavių, darbuotojų teises. Labai svarbu, kad valstybės narės neaiškintų šitų taisyklių skirtingai, o tai reikštų, kad įgyvendinimas būtų netoks veiksmingas ir tai reikštų, kad vidaus rinka būtų labiau susiskaidžiusi. Labai svarbu apginti įmonės bet ir taip pat darbuotojus. Ir kita vertus, reikėtų vengti, kad nebūtų vidaus rinkoje kuriamos tik tai pašto dėžučių įmonės. Šitie teisės aktais turėtų būti, aktai turėtų būti proporcingi ir leisti verslininkui plėsti savo veiklą už valstybės ribų. Aš pritariu toms priemonėms, kurios yra susijusios su informavimo, konsultavimu ir taip pat sustiprina atstovavimo teisės. Tačiau šioje direktyvoje labai svarbu užtikrinti, kad jos nuostatos dėrėtų su kitais gerais veikiačiais teisės aktais. Aš tiesiog rengdama šitą nuomonę realiai vertinau mūsų galimybės ir įgyvendinant šios direktyvos tikslų, atsižvelgiu taip pat ir mūsų komiteto veiklos įgaliojimus. Šitą direktyvą reikėtų išplėsti, įtraukiant kuo daugiau ES bendrovių ir naudoti jau dabar galiojančias ES teisės nuostatas. Jeigu mes norėtume, mes pritartume šiai idėjai apskritai, tačiau nemanome, kad to tikslo reikėtų siekti, reikėtų siekti būtent šią direktyvą. Todėl šiame užimtumo komitete reikėtų išsameu padiskutuoti apie tai, kad įmonių restruktūrizacija visuomet paveikia darbuotojus ir todėl reikia sutelkti dėmesį į išsamesnį vertinimą. Žinoma, aš savo nuomonėje pateiksiu ir uh, pakeitimų, aptarsiu juos su šešėliniais pranešėjais. Aš sveikinu konkrečias priemonės šiame pasiūlyme, tačiau kalbant apie, um, apie konvergenciją, ko gero svarbu užtikrinti, kad įmonės veikla būtų kuo išsameu išanalizuojama, jeigu kyla grėsmė, kad bendrovė nori tiesiog išsisukti nuo jai taikomų teisės aktų. Labai svarbu galbūt valstybėms narėms suformuoluoti gairias, kad jos galėtų gauti pagalbą tam tikrose konkrečiose situacijose. Labai svarbu, kai kalbame apie tarptautinę konvergenciją, susiliejimą ir skaidimąsi, įtraukti ir darbuotojų atstovus. Labai svarbu šitą pasiūlymą suderinti su gerai veikiančiais teisės aktais dėl konsultavimosi ir informavimo. Pavyzdžiui, labai svarbu pritaikyti 14 metų dėl konsultavimuose su darbuotojais, 15 metų dėl transporto įmonė ir taip pat su 16 metų direktyva dėl uh, darbo tarybų. Mes pateiksime papildomų pakeitimų šio aptarimo proceso metu ir žinoma laukiu sėkmingos išsamios diskusijos su šešėliniais pranešėjais. Dabar šešėliniai pranešėjai. Čiaba Šogor. Ačiū. Vidaus rinkoje labai svarbu e, judumo įstatymus, įstumo galimybės e, įdėkti visoje ES teritoriją. Labai svarbu pritarti pranešėjai, kad verslo subjektams, verslininkams reikia sudaryti sąlygas dirbti visoje ES ir vadovautis e, aiškiamis, suprantamomis taisyklėmis. Taip pat reikia stiprinti judumą už valstybės ribų ir, žinoma, reikia taikyti proporcingas priemonės dėl darbuotojų įtraukimo svarbu užtikrinti, pasakyti, kad ne visose valstybėse veikia panašios sistemos, o kai kur taisyklės iš esmės skiriasi darbuotojų dalyvavimo sąlygos yra numatytos pagal teisės aktus, kuriuose yra kalbama apie darbo jėgos judumą. Tačiau kita vertus nereikia uždėti papildomos naštos toms įmonėms, kurios uh, kad jos neturėtų teikti papildomą išsame informaciją ir teikti ataskaitų. Dėkuoju. Ja, Dank, Frau Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai McIntyre už parengtą nuomonę. Laukiu bendradarbiavimo ir pasikeitimo nuomonėmis. Šitas pranešimas yra geras atskaitos taškas. Komisijos pasiūlymas dėl įmonių pertvarkymo, jungimo ir skaidimo vis dėlto palieka labai daug laisvės papildomoms nuostatoms dėl darbuotojų teisės įsitraukti į procesus nepaisimo. Iš tikrųjų labai svarbu užtikrinti darbuotojams tokį, tokią galimybę, ypač sudaryti galimybę dalyvauti priimant sprendimus Vokietijoje 50 įmonių, kuriuose 150 tūkstančių darbuotojų dirba, tiesiog pasinaudoja E, akcinių bendrovių įstatymų ir išvengė darbuotojų įtraukimo į e, sprendimų prieimimo procesus ir todėl perkelė savo veiklą į kitas valstybės. Todėl reikėtų siekti, kad šita spraga neišliktų ir kad Europos įstatymais ne, įstatymai nebūtų apeidinėjami iš tikrųjų, mano manimų, tekstą reikėtų šią prasme tikslinti gerę. Komisija galvoja, kad pateikė suderintą, subalansuotą tekstą, tačiau iš esmės tas tekstas yra vienpusiškas ir leidžia nekreipti dėmesio į darbuotojų interesus. Labai svarbu konstatuoti, kad ir dabar pagal dabartinį tekstą galima priimti sprendimus be darbuotojų įtraukimo į valdymo procesus. Ir tai yra įmanoma pagal dabar galiojančius nacionalinius įstatymus. Todėl aš norėčiau, kad jūs patikintume, kad šita teisė dalyvauti primant sprendimus iš tikrųjų bus uh, įdėkta pagal šį teisės akto dėl trijų, trijų metų neatleidimo laikotarpio. Regner pasiūlė dešimt metų. Iš tikrųjų, aš pritariu šiai idėjai, taip pat reikėtų pagalvoti apie darbuotojų skaičių, apie tą slengsti, po kurio pradama taikyti šitą direktyvą. Kol kas man yra daug neiškumų, taigi tą aspektą reikėtų patikslinti. Mūsų komitetui labai svarbu ginti darbuotojų interesus visoje Europoje ir mes turėtume pasinaudoti mūsų galimybėmis ir savo įgaliojimais, kad galėtume kuo didesnę apsaugą numatyti darbuotojams. Be to, ilgiau, ilgesnėje perspektyvoje reikėtų pagalvoti apie pagrindų direktyvą dėl darbuotojų įtraukimo į valdymo procesus stiprinimo išplėtimo. Tai yra paprastas ir visiškai įtikinantis sprendimas vietoj tų strategijų, kurios leidžia neatsižvelgti į darbuotojų įtraukimo teises. Um, uh, anybody... Aldė nematau atstovų, GUE, Žaliųjų, FDD, NF, nieko nematau. Jungerijus, ar jūs prašote žodžio? Ne. Tuomet kreipiuosi į komisijos atstovą. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. Norėčiau ir aš trumpai pasisakyti. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kaip kad kiti kalbėtojai jau minėjo šiandien pasisakydami, mūsų tikslas koksgi būtų šio pasiūlymo tikslas būtų dvigubas čia. Viena vertus reikia numatyti įmonėms priemonių, kaip pavyzdžiui restruktūrizuoti, kai įmonė dirba keliose valstybėse. Na ir kita vertus reikia numatyti priemonių, kaip apsaugoti tuos, kuriems reikalinga apsauga. Aišku, šiame komitete daugiausia kalbama apie darbuotojus. Mes labai e, išsames konsultacijas e, atlikome, poveikio vertinimą ir manome, kad e, pasiūlymas yra subalansuotas. Jame tie du tikslai yra tinkamai atspindėti. Na ir dabar norėčiau trumpai paminėti, kas dėl darbuotojų konsultavimo ir dalyvavimo numatyta. Mes čia nieko naujo neišrandame, tik tai e, bandome iš dabar egzistuojančių teisės aktų perimti tam tikrus principus, pavyzdžiui, dėl Europos įmonių tarp valstybinio jungimosi. Konsultacijų metu vis dėldame išgirdome, kad yra tam tikrų spragų dabar egzistuojančiuose teisės aktuose ir SND bei ponas Detien paminėjo, e, tai e, mes e, bandome užbėgti už akių tokiam piknaudžiavimui, pasinaudodami dabar egzistuojančiais teisės aktais. Taigi, ką mes siūlome? Numatome tam tikras ribinės vertes, darbuotojų skaičiaus, nuo kurio būtų privalomas konsultavimasis su darbuotojais. Taip pat mes manome, kad dėrybų elementas e, sustiprintas čia yra ir paimtas beje iš egzistuojančių teisės aktų. Čia dabar numatyti yra treji, treji metai, per kuriuos įmonės negali imtis tolesnių veiksmų, pagal kuriuos būtų vengiama e, arba siekiama užkirsti kelią darbuotojų dalyvavimui sprendimų priimėme. Tai aišku, nereiškia, kad po trejų metų darbuotojų teisės kažkur pradings. Aišku, tie principai dėl kurių susitarta galioja neribotą laikotarpį. Tai tiesiog reikštų čia, kad trejų metų laikotarpis, jo metu tiksliau būtų draudžiama įmonėms tolesnių veiksmų imtis. Na ir dėl darbuotojų e, iki šiol egzistuojančios teisės iš kitų teisės aktų, aišku, niekaip nėra pakeičiamos ar paliečiamos. Mes dabar siūlome tokį paketą, kuris pakankamai svoras suteiktų darbuotojų e, dalyvavimui sprendimų prieimime, ypatingai kai yra vienos valstybės ribų peržengiančių pertvarkymų ar jungimusi. Taip pat e, labai džiaugiuosi ir norėčiau padėkoti komitetui už e, tokį sklandų darbą su šiuo dokumentu. Ir mes tikrai labai tikimės, kad e, mūsų patvirtinti veiksmai realaus poveikio turės. Na, o dabar žodis pranešėjai, jeigu norėtumėte kažką pridurti. Labai trumpai norėčiau padėkoti Michael Dežan ir kolegai Sogar už um, tokį bendradarbiavimą paremtą požiūrį. Aš nekantriai laukiu galimybės dalyvauti, dirbti tiksliau su jumis. Pritarčiau ponui Sogor, nereikia čia papildom naujų taisyklių, reikia supaprastinti tai, kas yra. Ir dėl trejų metų čia labai įdomus buvo komisijos komentaras. Tačiau neturėtume pamiršti, kad tai yra direktyva. Čia turi būti minimalų standartai nustatyti. Ir aišku, visose valstybėse narėse papildomų priemonių gali būti numatyta. Pavyzdžiui, tam tikromis priemonėmis e, galbūt e, papildomo apmokestinimo čia reikėtų kai kuriuose valstybėse narėse. Mikroekonominio vadybos lygmenių nebus tos taisyklės taikomos. Taigi mums reikia uh, E, tokio teisės akto, kuris tiktų ir būtų pritaikomas visose valstybėse narėse. Ačiū. Na, o dabar padarysime dešimties minučių pertraukėlę ir toliau dirbsime penktą valandą. Thank you.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

Good afternoon, colleagues. I suggest that we proceed with the discussions that we still have. Kolegos. And then continue with the vote. Kolegos siūlau toliau tęsti darbą, o po to balsuoti. Dabar mūsų Klausimas bus eurozonos užimtumo ir socialinė politika. Pranešėjas ponas Hetmanas, bet jo šiandien salėje nėra. Pone Kozlovska jį pakeis. Šiandien svarstysime pakeitimus. Prašau, ponė Kozlovska, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, mėly kolegos. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti kolegos Kšištofo vardu. Jam paprasčiausiai nepavyko laiku atvykti į posėdį, todėl paprašė manęs nuskaityti e, jo pastabas. Lenkiškai kalbėsiu. Ponios ir ponai, pirmiausiai noriu pabrėžti, kad šiais metais pirmą kartą mūsų komitetas yra pagrindinis komitetas e, kartu su ekonomikos komitetu e, dėl e, užimtumo ir sąjungos politikos eurozonoje. Tai yra labai svarbu, nes be jokios abejonės užimtumo ir sanglaudos e, klausimai yra e, sudedamosios ekonomikos politikos ir jos augimo dalys. Buvo pateiktos 159 pataisos pakeitimai šiam pranešimui ir dauguma iš jų yra labai vertingos, siekiant papildyti šį pranešimą, nes dėl apimties tam tikrų apribojimų negalėjau traukti atinkamų nuostatų į pranešimą projektą. Pakeitimas atkreipimas dėmesys į sudėtingas vyresnių nei 55 metų asmenų įdarbinimo sąlygos skurdo mastai kelintis nerima taip pat didžiuliai neužimtumo, bedarbysės skirtumai tarp paskirų valstybių narių esančių eurozonoje. Kalbant apie e, prioritetinės e, sritis, visi sutarėme dėl to, kad pirmiausia reikia dėti daugiau pastangų mažinant skurdą ir socialinę atskirti bei e, neprimtinas darbo sąlygas, kurios iškreipia rinką ir prisėda prie skurdo didinimo. Taip pat labai svarbu užtikrinti didesnį pusiausvyrą tarp šeiminio ir profesinio gyvenimo ir sudaryti geresnės galimybės dirb, grįžti į darbo rinką ilgalaikiams bedarbiams. Man labai svarbu, kad galutinis pranešimo tekstas pasitarnautų platesnio masto diskusijai dėl užimtumo situacijos eurozonos šalise. Tam, kad taip atsitiktų, mes viena vertus privalome atkreipti dėmesį į tas rytis, kuriuose yra daugiausia problemų ir e, būtinybė tas problemas taisyti. Taip pat reikia išskirti tas mm, teigiamas tendencijas e, ir atkreipties dėmesį pasitaikančias viso Europos Sąjungoje. Politinės frakcijos vis tik tai laikosi skirtingų pozicijų tam tikrais svarbiausiais klausimais, nepaisant to, aš tikiuosi pakankamai glaudos bendrabiavimo su šešėlinis pranešėjas, tam, kad būtų patvirtintas tolygus dokumento tekstas. Ačiū uždėmesi. Ačiū, dabar steiksime žodį šešėliams pranešėjams socialistų ir demokratų frakcijos vardu, ponas Javi Lopes. Eh, muchas gracias, prezidenta. Eh, Ačiū pirmininkė. Antrą kartą jau šiandien kalbame apie šį klausimą šiame komitete. Taip, yra, taip pat yra darbinių pakeitimų vadinamųjų pateiktų. Aš labai pageidaučiau, jeigu šio pranešimo dėka būtų pavyktų gyvendinti mūsų kadencijos metu aptartus pasiūlymus. Konkrečiai ES ir ES komisija turėtų sugebėti įgyvendinti socialinį ramstį. Tai turėtų būti padaryta biudžeto lėšų bei priemonių dėka. Taigi mes turėtume kovoti su neligybė tarp vyrų ir moterų, reikėtų kovoti su neligybė apskritai, kuri išbalansuoja mūsų ekonomiką bei mūsų institucijas. Taip pat tai reikėtų daryti atsižvelgiant ir į Europos semestro pranešimą. Šis klausimas svarbus ir Europos semestro klausimui nes ko gero pirmą kartą turėsime labai neraminančių e, rezultatų dėl ekonomikos ciklo. O taip nutiks dėl išorės faktorių. Per trejus pastaruosius metus e, matėme ekonominį augimą. Tam tikrų faktorių dėka pavyko užfiksuoti ekonominį augimą, tačiau ECB e politika, naftos kainų augimas vis dėlto prisidėjo ir prie kitokių pokyčių. Ateityje ekonominio augimo perspektyvos bus e, prastesnės negu kad trejų pastarųjų metų rezultatai. Būtent todėl reikia akcentuoti socialinę dimenciją, reikia akcentuoti darbo sąlygų klausimą bei Europos socialinę politiką. Dėkoju. Dėkoju dabar žodis poniai Makintar. EKR vardu. Ačiū pirmininkė. šešėlinė pranešėja dėja atsiprašo ir negali dalyvauti e, šiandieninėme posėdėje. Jos vardu norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą bei už kompromiso projektą. Kaip suprantu, rytoj ryte šešėlinių pranešėjų sustikimo metu bus tai aptarta. EKR bendrai paėmus remia pranešėjo požiūrį bei e, sutinka dėl kompromisų, dėl e, konstatuojimų dalių. Tačiau EKR šiek tiek nerimauja dėl tam tikrų e, formuluočių, tam tikrose dalyse kompromisų. Pavyzdžiui, dešimtame ir dvyliktame kompromisuose. Na, uh, Pernelyg detaliai nenoriu pasisakyti, bet štai vis dėlto viena specifinė problema, tai būtų lankstumo išlyga 12 kompromise numatyta. Tam, kad e, būtų galima lankstumo išlygą pasinaudota, labai griežtų reikalavimų reikia laikytis. Ir čia nei, nei viena reformuojama sritis netitinka tų reikalavimų. Pavyzdžiui, buvo, yra pasakyta, kad reformos turi būti didelio masto, jų rezultatas turi būti e, didelio poveikio biudžetui ir jos turi būti įgyvendintos. Taip pat EKR nelabai patinka 17, 19 ir 20 kompromisų formuluotės. Tačiau mūsų šešėlinis pranešėjas yra įsitikinęs vis dėlto, kad rytojaus posėdžio metu pavyks pasiekti tinkamo kompromiso. Taigi, pabaigai pasakysiu, kad EKR palaiko šio pranešimo e, bendrasias gairias ir manau, kad pavyks mums susitarti bei pritarti galutiniai projekto versijai. Pirmininkė, dėkoju. Atrodo, kad iš Aldės nieko nėra. Mm, tada žodis e, žaliesiams, ponė Lamberts. Prašau. Dėkoju. Deja, aš esu parengusi daug tų e, kritikuotų pakeitimų. Na, o kas dėl kompromisų pasiūlymo, manau, kad įmanoma susitarti dėl jų, mūsų manimų. Dėl bendrųjų ekonominių sąlygų buvo apie tai kalbėta. E, Tačiau kaip dabar galima būtų panaudoti dabar turimas lėšas tam, kad neligybę sumažintume? Jeigu neligybė ir toliau didėja, tai ko gero problemos nėra pakankamai sprendžiamos. Viena iš sričių, e, kurias norėtume keisti pakeitimais, tai būtų vyresnių darbuotojų klausimas. Vis dėlto dar yra daug e, žmonių, kurie dar iki pensijinio amžiaus pasitraukia iš darbo rinkos ir čia daugiau dėl diskriminacijos dėl amžiaus taip nutinka, tai nėra savanoriškas pasirinkimas. Taip pat e, tai turi poveikio ir pensijų dydžiui, e, tokie žmonės susiduria su e, skurdu ir taip pat lyties dimensijos nereikėtų pamiršti tiksliau. Dar esame pateikę pakeitimų, kuriais būtų sustiprinta prieiga, tiksliau pagerinta prieiga prie viešųjų paslaugų. Pavyzdžiui, dėl tolesnio tų asmenų dalyvavimo darbo rinkoje. Manau, kad mūsų vyriausybės neturėtų pamiršti to, yra, to ką yra žadėjusios prieš kurį laiką. Na, o dabar dėl e, politikos ryčių dėrėjimo reikėtų stiprinti socialinių teisų ramstį. Tai yra mums labai svarbu. Lygiai taip pat svarbus yra pilietinis visuomenės dialogas. Socialiniai partneriai šiame procese turi būti tinkamai e, įtraukti. Parlamentas nekarta tai jau yra sakęs, bet atrodo, kad greitai dar patenkinam rezultatų nepasieksime. Tai Kol kas tiek apie pakeitimus ir manau, kad su pranešėju pasieksime tinkamo rezultato. Dėkoju kalbėtojai. Manau, kad šešėliniai pranešėjai jau pasisakė visi. Ar būtų dar norinčių pasisakyti kolegų šiuo klausimu? Jeigu ne, tada žodis poniai Kozlovskai išvadams. Noriu padėkoti šešėlių pranešėjų pristatytas mintis, išvalgas, akivaizdu, kad e, kalbant apie šį pranešimą, socialinių teisių ramščio aspektai čia yra patys svarbiausi, e, socialinės įtraukties, e, lygybės klausimai, visų visuomenės grupių priegos prie darbo rinkos klausimai yra labai svarbus. Dėkoju už tą išreikštą įsitikinimą, kad rytojus įstikimas pasibaigs e, parengtais, e, primtinais ir veiksmingais kompromisiniais susitarimais. Ačiū. Ačiū. Noriu priminti, kad e, užimtumo komitete yra numatyta balsuoti 8-9 spalio dienomis, o plenarinėje sesijoje dėl šio pranešimo bus balsuojama per antrą antrąją plenarinę sesiją. Nagi balsavimas yra numatytas 17 val. 30 min. Tai vėl turime skelbti 10 min. pertrauką. Okay.

Good afternoon again, colleague. Mm, Labą dieną dar kartą. Siūlau pradėti balsavimus. Pirmiausiai balsuosime dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos planų fondo lėšų mobilizavimo Niderlandams. Vardinis balsavimas yra numatytas šiuo klausimu. Did anyone you all voted? Yes. We can close. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Pritartam. 34 balsavus už. Kitas balsavimas vyks dėl e, bendrų nuostatų skirtų Europos socialiniam fondui, salos fondui, žemės ūkio fondui, kaimo plėtrai ir keliems kitiems fondams e, yra pateikti keli pakeitimai dėl šio prašymo. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, manau, kad atmesta. Susilaiko dar, kas paklausiu, atsiprašau. Gerai, dar pakart, pakartokime balsavimą, kas už, kas prieš, susilaiko, ačiū, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko tą pačią balsų daugumą atmestą. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, Pasitikrinkime elektroniniu būdu. We close the vote now. Baigiame balsuoti. Panašu, kad atmestų. Dabar balsuojame dėl laiško su patvirtintis pakeitimais, kas už, Ne, elektroniniu būdu turime balsuoti. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar balsuosime dėl prašymo projekto dėl darbuotojų finansinio dalyvavimo kuriant darbo vietas ir vykdant bedarbių reintegraciją. 17 pakeitimas, kas už, e, kompromisinis 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 73 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesti. 74 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Atrodo, kad pritarta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Pritart. 21 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko. Dėl 21 balsuojame dar kartą. Kas už 21 kompromisą? Kas prieš? Susilaiko pritarta 20 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 84 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 85 kas už, kas prieš susilaiko atmesta Atrodo, kad pritarta, bet pasitikrinkime dėl 85-ojo. Balsuoti baigiame. Pritarta. 86, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 90 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl šio pakeitimo, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Devyniasdešimt trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Atrodo pritarta, bet norėčiau pastikrinti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 95 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl šito taip pat. Balsuoti baigiame. Atmesta. Devyniasdešimt septintas kas už prieš susilaiko atmesta. Pėdešimt aštuntas, kas už, kas prieš, susilaiko. Manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime. Taip, dėl 98-ojo tikrinamės, baigiame balsuoti. Pritarta. 23 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 102 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Atmesta. 24 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. 25 kompromisas, kas už, prieš susilaiko Pritarta. 109 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 110, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 111, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritart. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko susilaiko pritarta, 12 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, trečiasis kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Devintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 28 kas už, prieš susilaiko pritarta. 30 kas už prieš susilaiko atmesta. 10 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta. 11 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta. 13 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 47 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. pritarta. Balsavome dėl 47, 49. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta pritarta 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta 59 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko balsamo rezultatai neaiškus, pasitikrinkime. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Balsuojame dėl pranešimo projekto su visais pakeitimais elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritart. Atsiprašau. Kitas balsavimas. E, Nuomonės projekta dėl asmenų apsaugos, kurie teikia informaciją apie teisės pažeidimus. Du pakeitimai žodžiu yra numatyti, aš juos paminėsiu jo balsavimo metu. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko. Kartojame. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Keturioliktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Antrasis. Kas už? kas prieš, susilaiko, priimta. 85 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 86 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šimtas pirmas pakeitimas dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, priimta. Už antrąją, prieš, susilaiko, priimta Balsuokime kortelėmis dėl antrosios dalies. Primta. 102. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 103. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 104 už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas. Ir 108. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta Priimta. 107 už, prieš, susilaiko, priimta. 15 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko. Pakartokime, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Pabalsuokime kortelėmis. Dėl 15 kompromisinio pasiūlymo baigiame. Priimta. Šeštasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Septintas už, prieš, susilaiko, priimta. 122. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko. Turime balsuoti kortelėmis. Baigiame. Priimta. 12 už, prieš, susilaiko, priimta. 13 už, prieš, susilaiko, priimta. 124 už, prieš, susilaiko, balsuokime 124. Baigime. Priimta. 125 už, prieš, balsuojame kortelėmis.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 is obliged to keep the information regarding the report and the process confidential and secure. Is anyone objecting? Ar kas nors prieštarauja tokiam pasiūlymui? Tuomet balsuokime, kas už. Kas prieš? Sulaiko? Priimta. 14. Kas už? kas prieš, susilaiko priimta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 128 už, prieš, neaišku, 128 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Devintas kompromisas, kas už? Ten. Dešimtas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Primta. Šimtas trisdešimt pirmas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Primta. Šimtas trisdešimt antras. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? susilaiko. Turime perbalsuoti dėl 132. Baigime. Atmesta. 133 dalimis. Kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko priimta. Kas už antrąją? Prieš. Susilaiko. Vis dėlto pakartokime balsavimą. Priimta. 134. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Atrodo, kad pritarta, bet dėl viso ko perbalsuokime. Baigime. It is adopted. Šimtas trisdešimt penktas, kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. Šimtas trisdešimt šeštas, kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. Atrodo, kad atmesta. Kad būtų aišku, perbalsuokime. Baigina. Atmesta iš tikrųjų. 137, kas už, kas prieš. Susilaiko. Neaišku, balsuokime kortelėmis. Atmesta. Vienuoliktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Amendment 165. 165. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 166 už, prieš, susilaiko priimta. 167 už, prieš, susilaiko priimta. 168 už, prieš, susilaiko priimta Atmesta. 169 už prieš. Susilaiko atmesta. 161 už prieš. Susilaiko. Priimta. 102 už atkrenta, nereikia balsuoti. 123 kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 12 kompromisas už, prieš, susilaiko, primta. Šimtas aštuoniasdešimt penktas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šimtas aštuoniasdešimt devintas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Atrodo, kad nepritarta, bet pasitikrinkime. Baigime balsavimą, iš tikrųjų buvo nepritarta. 190, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasuokime kortelėmis. Baigia. Atmesta taipogi. 191 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 192 už. Prieš. Susilaiko. Turime balsuoti kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 123 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 124 už. Prieš. Susilaiko. Balsuojame kortelėmis. Baigime. Priimta. 125 už prieš susilaiko atmesta. 126 už prieš susilaiko atmesta. 197 atrenta. 128 už prieš susilaiko priimta. Bet vis dėlto pakartokime balsavimą. Baigiame. Atmesta. 129 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 200 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 301 su pakeitimu žodžiu, kuriuo pakeičiama žodelis shall May. Valstybės narės may introduce. Tai reiškia, kad valstybės narės may establish reporting systems. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Tai buvo 201 su pakeitimu žodžiu. Du šimtai du, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, vis laiko priimta. 20 kas už, kas prieš, vis laiko priimta. 21 už, prieš, susilaiko priimta. 22 už, prieš, susilaiko priimta. 23 už, prieš, sulaiko primta. 24 už, prieš susilaiko atmesta. 25 už, prieš susilaiko primta. 13. Kas už, kas prieš susilaiko primta. 27 už, prieš susilaiko primta. 28 už, prieš susilaiko atmesta. 29 už, prieš, susilaiko atmesta. 30 už, prieš, susilaiko priimta. 31 už, prieš, susilaiko kartojame balsavime dėl 31 atmesta. 32, kas už, kas prieš, susilaiko, primta. 16, kompromisas už, prieš, susilaiko, primta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, primta. 35 už, prieš, susilaiko priimta. 36 už, prieš, susilaiko priimta, atmesta. 37 vis už, vis prieš, susilaiko. Pakartokime, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 40 už, prieš, susilaiko atmesta. 41. Už, prieš, laiko. Rimta. 42 dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko, priimdami. Antroji už, prieš, susilaiko, priimta. 43 už, prieš, susilaiko, atmesta. 44 už, prieš susilaiko atmesta. 45 už prieš susilaiko atmesta. 46 už prieš susilaiko priimta. 47 už prieš susilaiko atmestas. 48 už prieš susilaiko priimta. 49 už prieš susilaiko priimta. 50 už prieš. 50 turime balsuoti. Baigime. Atmesta. 51 už prieš susilaiko priimta. 52 už, prieš visą laiką priimta. 53 dalimis, kas už pirmąją, kas prieš, visą laiką priimta. Antroji už, prieš visą laiką atmesta. 54 už, prieš visą laiką priimta. 55 už, prieš susilaiko priimta. 56 už, prieš susilaiko atmesta. 57 už, prieš susilaiko atmesta. 58 už, 50. Pasuojame dar kartą dėl 58. Baigiame Atmesta. 59 už. Prieš. Panašu kaip ir anksčiau, tačiau vis dėlto pakartokime kortelėmis. Atmesta. 60 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 61 už prieš. Susilaiko. Kartojame. Atmesta. 62 už prieš. Susilaiko. Balsuojame kortelėmis. Priimta. 63 už. Prieš. Susiliko. Priimta. 64 už. Prieš. Susiliko. Priimta. 65 už. Prieš. Susiliko. Atrodo, kad atmesta, bet pakartokime balsavimą. atmesta. 66 už, prieš, susilaiko. 67 už, prieš, susilaiko, priimta. 68 už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl visų dokumentų su pakeitimais. Baigėme balsuoti. Priimta. Taigi baigėme šios dienos posėdį, baigėme balsavimą, viskas atlikta, dėkoju.